Okay, uh, we begin by the vote on the liability compensation. Pradedame nuo balsavimo dėl uh, atsakomybės už kompensacijas. Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje. Kaip suprantu, visi turi balsavimo korteles. Pirmasis kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. NV4 kas už? Prieš. Susilaiko. Manau, tik Matau tik keturias rankas pakeltas. Dar kartą, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antras kompromisas, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 34 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmestas 35 už prieš susilaiko atmestas 36 už prieš susilaiko patvirtintas trečias kompromisas už prieš susilaiko atmestas patvirtintas. 44 už, prieš, susilaiko, atmestas. 46 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime, man atrodo, kad atmestas. Prašau, balsuojame dėl 44, sako pirmininkas. Ats... Ne, tikriname 44 elektroniniu būdu. Keturiasdešimt ketvirtas. Keturi, keturi. Palaukime ponios Delvo. Yeah. Clearly rejected. Akivaizdžiai atmestas. 46 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 45 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 47 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 48 už prieš susilaiko, patikrinkime šitą. 48. Jūsų žaveda patvirtintas. 49 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas, 50 už, prieš susilaiko patvirtintas, 15 <clears throat> už, prieš susilaiko patvirtintas, 52 už, prieš susilaiko patvirtintas Skaičiau, kad atmestas, tačiau nemačiau per daug rankų. Patikrinkime 52. Patvirtintas. 53 už. Prieš susilaiko atmestas. 55 už prieš susilaiko atmestas 54 už prieš susilaiko atmestas 56 už prieš susilaiko atmestas 57 už prieš susilaiko atmestas Patvirtintas 13 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 62 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 63 už. Prieš susilaiko patvirtintas, 64 už, prieš susilaiko patvirtintas, 65 už, prieš susilaiko, noriu patikrinti, 65 pakeitimas. Atmestas. 66. Šešiasdešimt šeštas už, prieš, susilaiko atmestas. 18 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 17 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 16 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 5 kompromisas už. Prieš susilaiko susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. NV8 už prieš susilaiko patvirtintas. 83 už prieš susilaiko atmestas. 84 už prieš susilaiko patikrinkime, man atrodo, kad atmestas, bet dar kartą 84. Patvirtintas 86. 86 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 88 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 23 už. Atsiprašau, jis tapatus ankstesniam, nereikia dėl jo balsuoti. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas už prieš susilaiko atmestas. Šeštasis. Penktas, kas už prieš susilaiko atmestas. Šeštas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. Septintas už prieš susilaiko atmestas. Aštuntas už prieš susilaiko patvirtintas. Devintasis už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Dešimtasis už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Vienuoliktas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Antrasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dvyliktas už, prieš, susilaiko atmestas. Tryliktas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 14 už, prieš, susilaiko, patikrinkime, 14 pakeitimas. Patvirtintas trečias už, prieš, susilaiko patvirtintas, penkioliktas už, prieš, susilaiko patikrinkime. Patvirtintas 16 už, prieš susilaiko atmestas 17 už, prieš susilaiko atmestas 18 už prieš susilaiko patvirtintas, 19 už prieš susilaiko patvirtintas, 20 už prieš susilaiko patvirtintas, 21 už prieš susilaiko patvirtintas, atsiprašau atmestas atmestas. 22 už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad atmestas. Gal, galime patikrinti 22. Dvidešimt antrasis pakeitimas. Patvirtintas. 23 už, prieš, susilaiko, atmestas. 24 už, prieš, susilaiko, atmestas. Pirmasis už, prieš, susilaiko, <clears throat> atmestas. Antrasis už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečiasis už, prieš susilaiko reikia patikrinti, atsiprašau. Patvirtintas ir pirmasis už prieš susilaiko. Atsiprašau, patikrinkime taip pat. patvirtintas. Na, o dabar visas projektas elektroniniu būdu. Patvirtintas. So, congratulations to Mr. Radev, who is not here. Sveikinam pana Radevą, kurio čia nėra. Toliau. Report on Toliau balsuosime dėl pono Krizagonos pranešimo. Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas. Pradėsime 30 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 31 kas už, leiskite įsiterpti. Man atrodo, kad kolegos balsavimo aparatas neveikia. Galbūt, jeigu galėtumėt šiek tiek luktelėti, mes pažiūrėsim, ar galima pakeisti, pavyzdžiui, vietą, Okay. So 31 in favor, against, abstentions adopt. 31 priimtas. 32. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 9. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 35. Kas už, prieš, susilaikė priimta priimta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 10 už, prieš, susilaikė, priimta. 11 už, prieš, susilaikė, priimta. 12 už, prieš, susilaikė, priimta. 13 už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 51 už, prieš, susilaikė, priimta. 52 atsiimtas, tuomet 54 už, prieš, susilaikė, atmesta, 55 už, prieš, susilaikė, atmesta Patikrinsime 55 elektroniškai, prašom. Atmesta. Gerai. 56. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta, atmesta Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 28 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. Patikrinkime. 28 pakeitimas. Atmesta. Kas nors neveikia, neveikia jūsų balsavimo mašina. Kalbėtojas atsako be mikrofono. Neveikia. Taigi atmesta, atmesta, sako pirmininkas. Dabar elektroniškai balsuosime dėl viso projekto. And it is clearly adopted. Priimtas aiškia balsų daugumą. Sveikiname poną Krizogonus. Toliau pono Duran pranešimas komisijos narių interesų deklaracijos. I'm right here. If he takes you, he will say it. Uh, so, uh, compromise B in favor. Again. Kas už prieš susilaiko priimta. Dvidešimt penktas. Taip, dvidešimt penktas pakeitimas. Kas už prieš susilaiko atmesta. C kompromisas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 27. Kas už prieš susilaiko priimta. D kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimta. 30. Kas už prieš susilaiko priimta susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko atmesta 36 už, prieš susilaiko atmesta 37 už, prieš susilaiko priimta 38 už, prieš susilaiko priimta E kompromisas kas už, prieš susilaiko. G kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. F kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 48 kas už, prieš susilaiko priimta. 49 už, prieš susilaiko priimta, 50 už prieš susilaiko priimta, 51 už prieš susilaiko priimta, 52 už prieš atkrenta, atsiprašau. Taigi, 53 iš karto 53 atsiminė, atsijėmė ponas Cvifka. Ką kompromisas? Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Jot. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta 57 irgi atkrenta, atsiprašau, tada 59. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. H. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. H2. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 67 pakeitimas už. Prieš susilaiko, man atrodo atmesta, bet reikėtų patikrinti. So it's rejected, uh, compromise. Atmesta. Į kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 69 už, prieš, susilaiko, atmesta. 70 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmojo punkt, pirmasis punktas kont, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis punktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaiko atmesta ketvirtas už, 18 punktas kas už, prieš, susilaiko atmesta. B dalis kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. C dalis kas už, prieš, susilaiko atmesta. D dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis punktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas, už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas, už, prieš, susilaiko, priimta susilaiko atmesta, devintas už, prieš, susilaiko, priimta, dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta, vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimta, dvyliktas už, prieš, susilaiko, priimta, 12b, kas už, prieš, susilaiko, priimta. C dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15a, kas už, 15.8, prieš, susilaiko, priimta. B, kas už, prieš, susilaiko, priimta. C. Už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Priimta. D. Dalis. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta, E, kas už, prieš, teks patikrinti elektroniškai. Adopted, okay. Point F in favor. F, kas už, prieš, susilaikė, priimta. G, kas už, prieš, susilaikė, priimta. H už, prieš, susilaikė, priimta. I už, prieš, susilaikė, priimta. J kas už, prieš, susilaikė, priimta. K už, prieš prieš susilaikė priimta, L už prieš susilaikė priimta, M už, atsiprašau, M atkrenta, tada N kas už prieš susilaikė priimta, O kas už prieš susilaikė priimta. P, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Q dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. R, kas už, prieš, susilaikė, priimta. S, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Jis sutampa su kont. Taigi, kas už? Prieš susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas už. Prieš susilaiko priimta. Trečiasis kas už. Prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už prieš, susilaiko, priimta. Penktasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš. Patikrinsime dėl vienuolikto. Prašom. Priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, priimta. A kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Septynioliktas kas už, prieš, patikrinkime. patvirtinta. Na, netrodė, kad tai bus, bet kaip ten bebūtų. 18. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Atsiprašau. Mhm. A konstatuojamoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko. Na, labai nedaug rankų matau. Dar kartą patikrinkime dėl A konstatuojamosios dalies punkto. Patvirtinta B. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. C. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Na, o dabar dėl viso nuomonės projekto. Pranešimo projekto balsuojame elektroniškai, prašau. Pranešimas patvirtintas. Pasveikiname ponę Diuron. Toliau turime ponios Komodinį Kačiją pranešimą nuseklėjęs kultūros ir kūrybos sektorių politiką. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis, kas už, prieš, pasitikrinkime. Dar dviejų balsų trūksta. Atmesta. Atmesta. Šeši už. E, šeši kas už, kas prieš. Dar kartą. Elektroniniu būdu. Optit. Primta. Septintas kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kas už, kas prieš. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35. kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 50-asis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, už visą nuomonę balsuojame elektroniniu būdu. Dar trūksta dviejų balsų, elektroninių dviejų balsų trūksta. gal irgi galėtumėt persėsti kur nors kitur. Bet jūs už. Taigi priimta. Sveikinome ponę Komodinį Kačiją. Toliau. Bendra parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra. okay? Visi pasiruošę. Tai sekite pirmininką balsuodami. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, kas už, pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. trečiasis ir 79, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintas, kas už, kas prieš susilaikė priimta kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devintas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimt, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Keturioliktas, kas už, kas prieš su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 17. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 18. Už, prieš, susilaikė priimta. 19. Lingvistinis. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 80. žodis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 31. Kas už. Atsiprašau, 81. Sako pirmininkas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 24. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 25. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 82. Atkrenta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 31 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 32 už, prieš susilaikė priimta, 33 už, prieš susilaikė priimta, 34 už, prieš susilaikė priimta, 305 už, prieš susilaikė priimta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, priimta. 41 už, prieš, susilaikė, priimta. 42 už, prieš susilaikę priimta, 83 už, prieš susilaikę priimta, 84 už, prieš susilaikę atmesta, 44, atsiprašau, 43 už, prieš susilaikę nesutikras, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 43. Priimta. 44. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 45. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 46. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 47. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta.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 susilaikė priimta, 55 už, prieš susilaikė priimta, 56 už, prieš susilaikė priimta, 57 už, prieš susilaikė priimta, 58 lingvistinis, 59 už, prieš susilaikė priimta, 59 60 už prieš susilaikė priimta, 61 už prieš susilaikė priimta, 62 už prieš susilaikė priimta, 63 už prieš susilaikė priimta, 64 už prieš susilaikė priimta, 65 už prieš susilaikė priimta priimta. 66 už, prieš, susilaikė, priimta. 67 už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė, priimta. 69 už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė priimta, 71 už prieš susilaikė priimta. Septyniasdešimt trečiasis už prieš susilaikė. Priimta. Septyniasdešimt ketvirtasis už prieš susilaikė. Priimta. Septyniasdešimt penktasis už prieš susilaikė priimta. 76 už, prieš, susilaikė, priimta. 85 už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 už, prieš, susilaikė, atmesta. 87 už, prieš, susilaikė, priimta. 88 už, prieš, susilaikė priimta, 77 už prieš susilaikė atmesta. Už visą nuomonę balsuojame elektroniniu būdu. Priimta. Sveikiname. Sveikinu pat save. dabar turime atskirus, atskirą balsavimą 25, dėl 25 punkto elektroniniu būdu. Priimta. Toliau 26. Ne, 27. Darbo tvarkės punktas irgi elektroniniu būdu balsuojame. Taip pat pritarėme, patvirtinta, sveikiname. Balsavimas baigtas. We are, we are, we are short. Uh, Mėly kolegos, dėja, šiek tiek vėluojame, pusvalandį vėluojame, todėl pirmiausia atsiprašau profesorius Filip Depišon, kuris yra asociacijos Andrei e, Kapiton pirmininkas, kuris pristatys projektą dėl būsimo Europos verslo teisės kodekso. Taigi, mėly svečiai, prašom jums žodis ir prašau e, galiausiai kalbėti šiek tiek trumpiau, negu jūs buvote numatę, kad galėtume pasivykti savo grafiką. Nors žinau, kad tai prašyti yra nemadagu, nepaisant to visgi prašyčiau, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Aš esu Filip Dipišo, esu Paryžiaus Panteon Sorbon universiteto profesorius. Atsiprašau, ponios, gal galėtumėte eiti pasikalbėti kur nors kitur? Ir su e, bendrovės Sosio Van Ryt Kapito e, generalinis sekretorius. Čia, kaip jūs minėjote, mano, kartu su manimi yra Paul Beslo, kuris įkvėpė šią organizaciją siekti verslo organizavimo Afrikoje. Tai yra būtent įmonių e, elgesio kodeksą renkti Afrikoje. Ir dešinėje yra kitas kolega, kuris atstovauja įmonės ir e, lietinės e, įmonės Būtent tai tokios e, e, pilietinės e, organizacijos pradėjo rūpintis tuo, kad negalima palikti nuo šalyje Europos įmonių, kadangi jos eurozonoje naudojasi vieną valiutą, todėl reikia taikyti, taikyti e, vienodas žaidimo taisyklės įvairioms įmonėms. Ši, e, šis darbas prasidėjo prieš Brexito referendumą. Tačiau visgi ir po Brexito galima kelti klausimą, ar Europos elgesio kodeksas neturėtų atš... E, pažadinti tų europinių kažkokių e, srovių. Na, šis darbas e, susideda iš e, kelių dalykų. Tai yra bandymas į, įvertinti Europos teisyną, kalbant apie rinkos, e, elektroninės rinkos, įmonių teisę, vykdymo teisę, įmonių sudarinčių su sunkumais, teisė bankų, draudimo, finansų rinkų, intelektinės nusavybės, socialinė, fiskalinė teisė ir taip toliau. Tai šis darbas vyko bendrai su vokiečių ir italų teisininkais. Ir kokios buvo išvados šiame darbe. Įžanga parašė prezidentas Žiskaras Destenas. Jis yra išverstas į, ang į anglų ir vokiečių kalbas. Ir ką čia reiktų pabrėžti? Europos verslo teisė dažnai yra nesuprantama ir neprieinama ir tai iš esmės yra susijęs su tuo, kad dalinamos kompetencijos tarp ES ir valstybių narių ir čia e, turime laikytis proporcingumo ir subsidiarumo principų. Tas kompetencijų tarp valstybių narių ir sąjungos pasiskirstimas yra labai didelis stabdis harmonizuojant verslo teisę Europoje. O kalbant apie tuos tokius esminius dalykus, tai tie 14 teisininkų, kurie dirbo, išreiškė tam tikrą prasme apgailestavimą, kad Europos verslas praėjus 60 metų po Romos sutarties sudarimo, tai Europos verslo teisė nėra užbaigta kurti. Ir nors yra e, bendra valiuta, e, euras, įmonės reglamentuojantis įstatymai skirtingose valstybėse narėse gali skirtis. Nors yra ta pasidalėjamoji kompetencija tarp ES ir valstybių narių, pavyzdžiui, kalbant apie konkurenciją, tai yra išimtinė ES kompetencija. Ir e, ta studija atskleidė, kad ES jaučiama tam tikra tendencija priminėti teisės aktus labai svarbiais, bet labai konkrečiais, e, labai svarbiose, bet labai konkrečiose sritise. Pavyzdžiui, bankų e, rizikos valdymo, taip pat E, restruktūrizavimo, bendros valdysenos ir taip toliau. Ir turim turėti galvoje, kad ta e, dėl to susiskaidimo e, randa vietos eurofobai, Eh, ir, ir daugelis žmonių, kurie pasisako prieš Europos Sąjungą. Konkurencijos teisė, elektroninės prekybos teisė, eh, pramoninės nusavybės teisė, Europos eh, teisinas verslo srityje, verslo teisė, apibūdinama e, tuo, kad pavyzdžiui iš vienos pusės čia kalbame apie bankus, iš kitos pusės kalbame apie vartotojus. Ir nėra to pakankamo ryšio tarp šių dviejų grupių ir nėra tos vienijančios jėgos, teisinės jėgos, nors yra bendra valiuta vokiečių, prancūzų, italų teisininkai e, teigia, kad ta vieninga valiuta neišsprendė visų problemų. Tai ką galime dabar e, daryti? Tas situacijos apibūdinimas e, iškelia ir galimas veiklos kryptis. Tas europinis projektas galėtų būti Europos akcinės bendrovės reglamento e, prieimimas. Ir kai kalbame apie kolektyvinės, e, kolektyvinės e, darbo struktūras, tai čia turėtume turėti irgi atskirą europinę atskirą europinį taisyklių rinkinį ir nesiremti tik tarptautinę privatinę teisę konkurencijos įstatymai e, valstybėse narėse egzistuoja, bet egzistuoja ir europinė e, konkurencijos teisė. Taigi Europa turi, turi vieningą valiutą, bet e, įmonių teisė, bet, bet atsiprašau, verslo teisė nėra suderinta. Daugelis valstybių narių remiasi kontinentinė teisė. Ir dėl to kyla klausimas, ar tas kontinentinės teisės kodeksas neturėtų ateityje būti Europos verslo teisės pagrindas. Ar nereiktų siekti, kad verslo mm, teisė taptų aiškesnė, suprantamesnė, pati, pavirs ir, ir kad turėtume, pavyzdžiui, Europos įmonių verslo kodeksą, e, kuris apimtų naujausias direktyvų, reglamentų versijas. Taigi toks žydrasis e, kodeksas, e, kuris apimtų ir, ir įmonių teisės rytis būtų aiškiau suprantamas ir įmonėm, ir mm, piliečiam, e, ir leistų geriau įgyvendinti europinę teisę, nes tai būtų ne iš kažkur kitur e, primesta teisė, o sava teisė. Taip pat turime pagalvoti apie tokį e, dalyką, kad, pavyzdžiui, ar ES valstybės narės neturėtų sukurti uh, tokią įmonių e, verslo teisės konsultacinę struktūrą, konsultacinę tarybą, e, kuris skirtų dėmesį visiems šiem dalykam. Ir tokia konsultacinė taryba uh, būtų labai naudinga, nes vis sunkiau darosi gyventi, turint e, bendrą valiutą, bet skirtingus verslo įstatymus valstybėse narėse. Taigi, aš manau, kad turėtume e, turėti Europos verslo kodeksą. Tai būtų Europos svajonės išsipildymas. Labai ačiū. Ar kiti kolegos norėtų tarti žodį taip pat? Pane pirmininkė, labai ačiū už tai, kad pakvietėte mus į šį pasimatymą. Daugiau nelabai norėčiau, turėčiau ką pridurti. Tiesiog pilietinių įmonių vardu Norėčiau pasakyti, kad e, turint galvoje Graikijos krizę, nu, vyrančią jau kuris laikas 15 metų Liepos mėnesį, e, Birželio mėnesį, mes nusprendėme mobilizuoti pilietinės visuomenės, tai pilietinės įmonės e, ir dirbti Europos naudai, nes piliečiams e, tai rūpi, kas yra Europa. Ne? Šiandien nepakanka sakyti, kad Europa reiškia taiką tarp mūsų. O kas yra ta taika? Kas yra ta sąjunga? Tai yra teisė. 1860 metais e, Vokietijoje buvo pradėta kurti tą Europą, kurią turime šiandien. Ir ateityje, nepaisant ir breksito, visi žmonės e, e turi dirbti, siekdami tos Europos e, gyvavimo. Na ir, kaip sakė profesorius, mums reikia bendrai valiutai bendro verslo kodekso, nes kitaip e, negali būti toks projektas sulaukti e, sėkmės. Ponas Žiskaras Destenas dar pradėjo tokius mintis rutuliuoti. Jis sakė, kad Tam, kad vyrautų, gyvuotų pinigų sąjunga, reikia ir fiskalinės sąjungos. Prieš tardamas e, išrink, bū, prieš tapdamas politiku jis buvo matematikas ir jis turbūt žino, ką sako. O kas moka tas mokesčius? Verslas. Problema yra ta, kad tas verslas neveikia vienodoje aplinkoje, todėl bendra valiuta negali būti sėkminga, sėkmingas projektas, jeigu neturėsime bendrų ir taisyklių. E, taip, ačiū pirmininkė, aš norėčiau prisidėti prie šių pasisakymų kaip mažos <clears throat> Europos įmonės vadovas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kokia yra mažos įmonės kasdienybė. E, pavyzdžiui, mažai įmonės turi, e, mažai, paten, na, turi prieigą prie mažesnės rinkos negu kad ta visa rinka, kuri egzistuoja, dėl to, kad egzistuoja skirtingos taisyklės toje didelėje e, rinkoje. Aš norėčiau parduoti savo produktus dėsnėje rinkoje, bet šiandien tai neįmanoma padaryti. Ir tai ne tik e, didelių įmonių, e, tarp nacionalinių įmonių reikalas ir ne vien. Tai rūpi ne tik joms. Nes e, visos mažos ir vidutinės įmonės, jų visa bendras, bend, bend, bend, bendra dauguma sudaro daugumą įmonių. Įsivaizduokime, Įsivaizduokime, kad e, mažo, mažos įmonės, pavyzdžiui, galėtų pardavinėti savo e, prekes ir savo paslaugas didesnė rinkoje. Tai, tai būtų naudinga visų Europos eurozonos šalių ekonomikoms, nes padidėtų uh, apyvarta, gamyba, būtų skurta daugiau darbo vieto, vietų, daugiau turto ir tai būtų naudinga visai Europai. Pavyzdžiui, jaunimas, kurie yra dalyvavę Erasmo programoje, supranta, kas yra Europa, kokia Europos sėkmė čia yra. Tačiau pradėję dirbti, jie praranda kai kurias E, svajones e, susidūrę su gyvenimo realybė. Na, manau, kad e, įstatymai, kurie turi įtakos verslo kasdienybei, yra svarbu tam, kad būtų skurtos sąlygos bent tikram ekonominiam vystimuisi. Tikiuosi, kad tai padės mūsų ekonomikoms ir konverguoti ir tokiu būdu prisidėti prie bendrosios valiutos sėkmės. Manau, kad dabar yra svarbių spragų, nes kalba eina ir apie bendrosios valiutos tvarumą. Labai ačiū, ponai, už jūsų pasisakymus, už šio projekto pristatymą. E, tai, ką jūs sakote, yra visiškai logiška. E, jums kalbant, aš galvojau apie pirmojo dabartinės Europos komisijos pirmojo pirmininko Valtero Halštaino žodžius, kuris, kuris parašė, kad kad Europa pirmą kartą susivienio ne per ne jėgos, kraujo ir geležies dėka, bet dvasios ir įstatymo dėka. Taigi jūsų pasisakymų kontekstas šiandien yra būtent toks. Ar komiteto nariai turėtų klausimų ir komentarų, ponia Hautala? Ačiū Jums už Jūsų pasisakymus. Beje, vakar girdėjome labai įdomių pasisakymų apie teisės istorijos klausimus. Kokie yra būtent to įtaka Europos teisės svajoniai? Kokia jūs nuomonė, kokias jūs nuomonė yra svarbiausios kliūtis perinant prie tokios vieningos verslo teisės Europoje? Ačiū už klausimą. Mano supratimu, tai nėra, tai yra utopija, kurią mes suome. Tačiau tai yra utopija, kuri artima piliečių širdims ir, ir e, tikrąją ambiciją suteikia Europai. E, Europai ben, iš esmės bendra romėnų e, germanų teisė. Ir jeigu e, vyks breksitas, tai liks būtent tik tai šita teisės tradicija, kuri bus bendra visom šalis. Tai yra bendra didaktinė teisė tokia, kuri leidžia leis piliečiams ir įmonėms laikytis aiškių taisyklių, kurios būtų bendros ir prieinamos visiems gali atrodyti įdomu, kad e, viena bendra valiuta netitinka įmonių interesų. E, tačiau visų pirma, svarbiausia, nėra bendro kodekso, kuris būtų bendras visoms įmonėms, nes e, verslo teisė tai yra na, prekybos teisė iš esmės. Na ir mums mes turime tam tikrą, tikras vertybės, tam tikrus įstatymus, kurie turi tarnauti ekonomikai. Tačiau tai yra tik vienas elementas. Tas elementas reiškia, kad verslas turėtų ES ver, vertinti ne kaip kliūti savo verslui ne kliūtį, kuris stabdo konkurenciją, o būtent e, Europa turėtų suteikti paskatų verslui būtent priešingai. Mes tokius dalykus prieš dar pradėdami savo darbą aptarėme šios klausimus su italų, vokiečių kolegomis ir manome, kad tokias kliūtis nugalėti galima. E, tokie dalykai jau buvo daromi panašiai, pavyzdžiui, Afrikoje. Žinome, kad Afrika patiria nemenką rinkos augimą, taigi mums reikia paspabandyti panašiai padaryti ir Europoje. E, na, pirmininkas, Panas Lebreton, aš prašau tik tai trumpai, nes jau tikrai mes labai vėluojame. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti asociacijos specialistam, kurie atvyko ypač kolegui, du, kolegai Dupišo. Tai, ką jie sakė, yra labai įdomu, kad logiška būtų turint vieningą valiutą turėti ir Europos verslo kodeksą. Iš tiesų tokią idėją galime E, logiškai paremti. Ir man labai malonu, kad ponas Dupišo taip entuziastingai gina savo poziciją. Bet aš noriu pasakyti, kad gali būti ir kitokių nuomonių. Aš esu eurofobas, ką ponas Dupišo. E, kaip ponas Dupišo mane pavadintų ir esu pasisakantis už valstybių suverenumą. Ponas Dupišo galvoja, kad Europos žmonės laukia vis didesnės europinės integracijos, kad tai yra europinis sapnas. Aš manau, kad ne. Manau, kad taip nėra. Europos žmonės nenori per daug integruotos Europos, jie nori skirtingos Europos iš skirtingų e, valstybių ir galbūt e, tas Afrikos verslo kodeksas primtinas Afrikos valstybėms, bet Europai tas neprimtinas. Profesorius sako, kad galbūt breksitas ir įvyks. Aš manau, kad turim gerbti e, jungtinės karalystės e, rinkėjų valią ir tikrai, mano nuomonė, glaudesnė integracija nėra Europos noras. Ponas Duran. E, e, dar vienas kolega Dėkui, norėčiau trumpai sureaguoti į pono Breton. Ir man atrodo, gerbiamas ponė Dupišum, jūsų tėvas, kai aš mokiausi e, universitete, buvo dekanas, ponas Lebreton. Aš, kaip ir jūs, esu juristas. Jūs gal galėtumėt man paaiškinti, uh, E, kaip jūs įsivaizduojat, ar galima demokratija Europoje be, be Graikijos e, demokratinės valstybės ir čia teisės istorija yra labai svarbu. Ateities ir dabarties nesuprasime, jei nežinosime istorijos. Tai aš manau, kad mes savo darbose turim remtis Europos istoriją ją tęsti ir neužmiršti, kad e, mūsų istorija leido teisiniai valstybei e, vystytis. Tai pirmas komentaras. Aš dėl Europos, europinės svajonės pritariu jūsų entuzijazmui, bet noriu paklausti, ar jūs manote, kad mes iš tiesų geroje vietoje giname tą europinę teisę. Prancūzija ir kitos valstybės narės negina to bendro europinio intereso. Prancūzija mato Briuselį ir Europą kaip mūšio lauką ir iš Briuselio uh, prancūzijos tarnautojai vis atgrįžta kaip iš mūšio lauko su pergalėm. Tai ar tai yra geras supratimas, e, kas yra Briuselis ir kas yra Europa? E, dabar e, remiamės visi tokią siaurą nacionalinę suverenę logiką. Aš atsiprašau, pirmininkė, kad taip ilgai kalbėjau. Pirmininkas, taip, yra labai daug e, klausimų, kuriuos galėtume pateikti, apie kokį suverenumą reiktų kalbėti, ar nacionalinių valstybių, ar Europos Sąjungos. Pone, prašom žodis jums. Ponas Duran praktiškai pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Aš pasisakau už rinką, už bendrą Europos rinką. Bet pirkėjai toje rinkoje ne visi turi tas pačias teisės. Aš esu pilietinės atstovės, e, pilietinės visuomenės atstovė. Ir man svarbus tiek teisės, tiek verslo dalykai. Bet noriu pasakyti, kad uh, skiriasi, pavyzdžiui, kad ir pardavimų teisė tiek Junktinėje karalystėje, tiek Prancūzijoje. Uh, pavyzdžiui, vienos taisyklės perkant ir parduodant galioja Anglijoje, kitos Vokietijoje. Tai bet net jei pasisakome už suverenumą ir už suverenės valstybės, vis tiek turime turėti bendrą teisę, bendras teisinės normas Europos Sąjungoje. Ar mes už suverenumą ar ne. Reikia uh, tas bendras taisyklės turėti, tai vakarų pasauliui labai svarbu. Pirmininkas, dėkoju. Ir jūs minėjote, kad yra skirtumas tarp Britanijos teisės ir Romėnų teisės. Pirmininkas, suteikime mūsų, mūsų garbus svečiai pamatė, kokios aistringos diskusijos čia galėtų vykti šią temą, e, bet dabar nebeturime tam laiko. Rasime e, laiko kada nors kitą kartą tokiom diskusijom. Labai ačiū. Dėkoju.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 Dear colleagues. Gerbiami kolegos, mums reikia tęsti posėdį. So, uh, dear colleagues, dear distinguished. Taigi, mėly kolegos, gerbiami referentai, gerbiami posėdžio dalyvai. Mes pradedame klausimus dėl tarptautinės teisės perspektyvos persekiojant daž nusistimus moterų ir mergaičių atžvilgių tarptautiniuose teismuose. Tai yra Europos parlamento teisės komiteto ir Europos parlamento moterų teisų komiteto jungtinis posėdis. Šie klausimai yra surinkti labai laiku, nes e, šiuo metu vyksta daug humanitarnės teisės pažeidimų ir mes galime svarstyti, kokios yra galimybės persekioti taip vadinamąją islamo valstybę už nusikaltimus padarytus Sirijoje. Tai ta organizacija taip pat yra vadinama ir ISIS. Humanitariniai nusikaltimai padaryti žmonių, piliečių gyvenančių Sirijoje atžvilgių e, mes filmuojame. Niekas, jeigu niekas neprieštarauja, mes filmuojame šį susitikimą, Europarlamento televizija jį filmuoja. Taigi, atsižvelgiant į tuos baisius nusikaltimus, kurie padaryti moterų ir mergaičių atžvilgių ISIS kontroliuojamosi teritorijoje, mes surengėme bendrą klausimą kartu su moterų teisų komitetu ir uh, Kartu šiam posėdžiu pirmininkauja Pimenta Žoa Lopes, moterų komiteto pirmininkė. Taip pat dalyvauja ir Libė komitetų, ir Teisės reikalų komiteto atstovai, bent jau jie gavo kvietimus dalyvauti šioje diskusijoje, tikiuosi, kad ji tai bus vaisinga, bet pirmiausia išklausysime mūsų referentų. Taip pat norėčiau pasveikinti uh, į klausimus atvykusią Jesidų mažumos delegaciją iš Sinžaro provincijos. Šiandien jie lankosi parlamente ir išreiškė susidomėjimą šią konferenciją. Taigi sveiki atvykę į mūsų posėdį. Na, o dabar suteiksiu žodį poniai Žoapmenda Lopes. Caros eh, convidados. Sou Paulo João Pimenta Lopes. Colegas, estamos então em condições, naturalmente, como já foi dito, darmos início a esta audiência. Sveiki, kolegos. Džiaugiuosi, kad galime pradėti šios klausimus. Kalbu moterų teisų reikalų komiteto vardu ir džiaugiuosi, kad mes bendradarbiaujame šio klausimu. Šie klausimai labai aktualūs šiandien ir džiaugiuosi, kad surengėme bendrus klausimus. Pernai jau buvo panašaus pobūdžio bendri klausimai Dohoje dėl moterų konflikto zonose situacijos ir mums atrodo, kad šiandien yra puikia proga pasižiūrėti, kaip tarptautinė teisė vertina uh, tokias e, problemas, kurios kyla dėl radikalizacijos artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Problema yra ne tik su Daesh, ne tik su ISIS, bet yra ir kitų organizacijų kaip Al-Qaeda ar Al-Nusra, kurios lygiai taip pat radikaliai elgesi. Tai tarptautinė problema, susijusi ne tik su Europą. Mes jau ir praeitais metais nekartą diskutavome apie šitas problemas, kiek su jomis susiduria ir pabėgėliai patenkantis į Europą. Taigi dabar mes labai džiaugiamės šią diskusiją, susidomėję laukiame referentų pranešimų ir e, žinome, kad problemos yra sudėtingos, nes nusikaltimai moterų vaikų atžvilgių yra ypatingai žiaurus. Tačiau nagrinėti reikia ne tik pačius nusikaltimus, bet ir jų priežastis bei pasiekmes. Priežastys, kurios lemia radikalizaciją, apskritai radikaliųjų jėgų ir organizacijų pakilimą tose regionuose, priežastys susijusios ir su finansavimu, o finansuojama kartais yra net iš europinių ar tarptautinių šaltinių. Taigi problemų yra nemažai. Aš dabar perdodu žodį jūrių komiteto pirmininkui ir laukiu diskusijų. Dėkoju. Pradėsime nuo pono Jérôme Demtin Ženevos tarptautinės humanitarinės teisės akademijos tyrėjui. Ponas Temtin yra vyriausiasis Libano specialaus tribunolo teisininkas. Prašom, jums žodis 15, minu, 15 minučių. Prašau. Ponios ir ponai, gerbiami e, parlamento nariai, noriu padėkoti jums už šį pakvietimą, bet aišku, e, esu liūdnas, nes kalbėsime apie smurtą, nuo kurio Sirijoje ir Jemenė e, bei Afrikos tam tikrose e, regionuose, smurtą, nuo kurio šiuose regionuose kenčia moteris. Ir tarptautinė visuomenė ir Europa neturi geros strategijos geros politinės strategijos kovoti su šiuo smurtu ir užkirsti jam kelią. Dėl to e, džiaugiuosi, kad parlamentas yra pasirengęs ieškoti teisinių būdų, kaip šią problemą išspręsti. Aš pabandysiu šiek tiek apibriežti, kokia yra institucinė, tarp institucinė situacija e, ir e, pakalbėsiu apie situaciją tarptautinių mastų, atskleisiu tas problemas, kurios egzistuoja norint apsaugoti moteris ir e, merginas, e, mergaitės nukentėjusias nuo karo. Pradėsiu pirmiausia pateikdamas du klausimus. Pirmiausia, kodėl DŠ padaryti nusikaltimai m, turi būti siejami kodėl turi būti tik kalbama apie moterim ir mergaitėm padarytus daž nusikaltimus, nes yra e, taip pat e, smurtas ir, ir e, teroro akcijos, kurias vykdo daž, nuo to nukenčia įvairūs žmonės ir įvairių religijų atstovai. Ir tai reiškia, kad tas smurtas iš tiesų yra labai plačiai paplitęs ir mes galbūt net ne visuomet apie tai pagalvojame. Tarptautinė e, sistema, teisinė sistema, nors ir turi e, tam tikrų priemonių, e, kaip pavyzdžiui, tarptautiniai baudžiamosios teisės tribunolai Jugoslavijoje ir Ruandoje yra padarę sprendimus, kad E, dėl, mm, kad tokios, toks seksualinis smurtas gali būti e, traktuojamas kaip karo nusikaltimas ir nusikaltimas žmogiškumui. Tačiau to neužtenka. E, taigi mes turime siekti, kad uh, užtikrintume galimybės tokius nusikaltimus svarstyti teisme. Pirmiausia, turime e, turėti galimybę kryptis į teismą dėl įvairių smurto formų, įskaitant ir seksualinį smurtą. E, taip pat turime numatyti e, tyrimo procedūras ir metodus, kurie būtų pritaikyti tokiai smurto rūšiai. Taip pat turime užtikrinti psichologinę ir kitokią pagalbą smurto aukom. Kitas klausimas yra, kodėl šiandien mes daugiausia kalbame apie Daesh, nes yra ir kitų teroristinių grupuočių, pavyzdžiui, Al-Qaeda, Front al-Nostra, Boko Haram. Ir nusikaltimai turi būti už tokius nusikaltimus turi būti baudžiama, nes priešingų atveju, jei e, nebus bausmių, nebus galimybės ir po to siekti susitaikymo. Jungtinių e, tautų saugumo tarybos nariai taip pat pabrėžia būtinumą vienyti savo jėgas. Žinome, kad 2015 metais 20 lapkričio saugumo tarnyba paskelbė 2249 e, e, rezoliuciją, kurioje valstybės buvo kviečiamos koordinuoti savo e, veiksmus, užkertant kelią tokiem terorizmo aktam. Bet labai dažnai E, tokie nusikaltimai ne visose valstybėse e, patenka į teismą, ne visuomet yra pakankamai e, įstatymų, ne visuomet čia galima pasinaudoti ir tarptautinės baudžiamosios teisės priemonėmis. Ta tarptautinė baudžiamoji teisė atspindi tą nestabilę situaciją, visame pasaulyje. Pirmininkas visą laiką prašo kalbėtojo kalbėti lėčiau. Kokia bebūtų situacija, geriau kažką daryti, negu nieko nedaryti. Noriu pabrėžti, kad tokios organizacijos kaip DEŠ kelia labai didelę grėsmę valstybėm ir todėl reikia koordinuoti veiksmus prieš jas. Ir kyla klausimas, ką turi daryti tarptautinė bendruomenė, kovodamas tokiais nusikaltimais. Ką galėčiau pasakyti? Nacionalinės teisminės institucijos ne visuomet gali nepriklausomai ir objektyviai veikti tokiomis situacijomis, kovodamos prieš e, teroristus. Šiame kontekste tarptautinis baudžiamasis tribunolas atrodo idealus sprendimas, nes jisai turi e, kompetenciją e, nagrinėti bylas, kai tai susiję su saugumu, saugumo ir grėsmės užtikri, su, su saugumo užtikrinimu tarptautinėje bendruomenėje, tarptautiniu mastu. Tas e, tarptautinis baudžiamasis tribunolas e, veikia jau seniai ir e, tokie nusikaltimai, e, seksualiniai nusikaltimai, e, E, gali būti laikomi karo nusikaltimais, nusikaltimais prieš žmogiškumą ir tai apima e, prievartavimą, e, seksualinę vergyją, prostitu, priverstinę prostituciją ir taip toliau. 2014 metais netgi mm, buvo sukurta mm, speciali nuo 14 metų netgi buvo skirtos specialios e, pajėgos e, seksualiniams nusikaltimams. Ir taip pat galime pasakyti, kad e, tarptautinis baudžiamasis tribunolas ir galėtų nagrinėti DAEŠ atliekamus nusikaltimus. Bet ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Reikia pasakyti, kad Tarptautinis baudžiamasis e, teismas remiasi savo e, veiklos įstatų 13 straipsnių ir e, dažniausia byla turi būti nagrinėjama E, tenais, kur buvo įvykdytas nusikaltimas. Ypač kai kalbame apie e, valstybės, kurios nėra ratifikavę e, tarptautinio baudžiamojo tribunolo statuto. Ir tada kyla klausimas, ar trans ar organizacija, trans, transnacionalinė organizacija, kurie veikia daugelie, daugelio valstybių teritorijoje, ar jos padaryti nusikaltimai gali būti nagrinėjami tarptautinėme baudžiamajame tribunole. Mes žinome, kad šis teismas jau veikia daugelie valstybių, pavyzdžiui, Dramblio kaulo krante, e, Gruzijoje, Libijoje, Malyje, Ugandoje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Konge ir Sudane. Ši situacija yra kur kas sudėtingesnė dabar negu kad buvo Jugoslavijoje. Ir todėl ar galima tikėtis, kad Daešo nusikaltimus e, bus galima išnagrinėti taip lengvai. Reikia reformuoti teismo, pirminio teismo sistemą ir numatyti jo veiklos perkelimą į tas šalis, kurios e, e, leidžia tai padaryti jo statutas. Ir ta strategija, kad būtų suteikta teismui visa ta e, atsakomybė, jai gali kilti tam tikras iššūkis. Negirdėjau jokių pastangų, kad būtų bandoma e, apibriežti teismo kompetenciją tam tikrosmis situacijomis. Ir e, aišku, tos užduoties nepalengvins ir tai, kad E, tos teroristų grupės yra nepastovės, jas sunku identifikuoti. Ir e, pats teismas turi veiksmingiau nagrinėti tos nusikaltimus. Deja, kokios būtų šios pastangos, e, institucinio deficito, su kurios susiduria teismas, neteisme niekaip. Ir trečia problema juridinė, nes e, tokia organizacija kaip Daesh e, konfliktuoja su visa žmonija, vykdo nusikaltimus prie žmoniją. Tačiau tokiame karo kontekste e, nusikaltimo prieš žmonėje tais kontekste tokie veiksmai, e, kai kuriuose valstybėse gali būti vertinami nacionalinės jurisdikcijos, nacionalinių teismų, tačiau ne visur. Todėl reikia užtikrinti, kad, kad daž nusikaltimai neliktų nenubausti. E, todėl sprendimas būtų nekreiptis į baudžiamą į teismą, bet sukurti vienkartinį tarptautinių tribunolą, tačiau vargu ar tai galima pasiekti per sustarimus e, jungtinėse tautose tarp e, valstybių, kurios patiria tuos nusikaltimus, kaip pavyzdžiui buvo Sierra Leonės ir Kambodžos atvejais. Nes sunku įsivaizduoti, kad Romė bendruomenė susitartų su Bašaro Al-Asado režimu. Reikia, kad Taigi būtų išmintingiau, manau, apsvarstyti galimybę įkurti tarptautinį tribunolą, kurį įsteigtų saugumo taryba pagal Junktinių tautų hartijos 7 skyrių. Tai reiškia, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama Daešo nusikaltimams Irake ir Sirijoje, įskaitant nusikaltimus prieš moteris ir e, vaikus, kaip teroristinius uh, nusikaltimus taikos metu. Ir tas kanalas turėtų būti visas galės tirti nusikaltimus ir teroristinius nusikaltimus, atsižvelgiant į prioritetus, e, tirti seksualinius nusikaltimus, atsižvelgiant į tokių vienkartinių tribunalų patirtį, šis naujasis teismas būtų veiksmingesnis, pavyzdžiui, skiriant tyriamosius e, teisėjus, tyrimo teisėjus ir taip toliau. Kaštai būtų ženkliai mažesni palyginti su tais teismais ir tvarkiniais e, tribunolais, jeigu būtų paskirtas nedėlis skaičius nuolatinių teisėjų. O na, daugiau teisėjų, jeigu reikėtų būti, galima paskirti laikinai. Kada dirbau e, specialiame Libona teisme, e, prezidentas Kases, Velionis prezidentas Kases pradėjo iniciatyvą įkurti nuolatinį tribunolą, kuris dirbtų su terorizmo nusikaltimais, kuris turėjo būti ideali institucija. Tuo metu šis uh, atvejais nesulaukia pakankamai dėmesio iš kitų valstybių narių pusės, tačiau manau, kad šiuo atveju galima būtų pasiremti jo patirtimi tam, kad turėtume tokią teisinę e, instituciją kovotis, nu, tirti Daešo ir kitų teroristinių organizacijų e, nusikaltimus. Manau, kad mano mintis e, šiek tiek prisidės prie jūsų e, E, apmastymų apie tai, kaip kovoti su Daesh nusikaltimais, ypač vykdomais moterų ir mergaičių atžvilgių. Ačiū už labai įdomų pasisakymą. Toliau dr. Kirsten Campbell iš Goldsmith kolegijos. Ji yra svarbiausia Europos tyrimų tarybos finansuojamo projekto pagrindinė tyrėja. Projektas vadinasi Teisingumo lytis. Šis e, projektas tyrinėja seksualinį smurtą ginkluotų konfliktų atvejais ir jų e, persekėjimą tarptautinėme teisme Jugoslavijai ir Bosnijai. Dr. Campbell, prašom Jums žodis 15 minučių maksimaliai. <clears throat> Reikia. Mūsų projektas skirtas tiek tarpniam Jugoslavijos teismo patirčiai ir klausimams, kurie aptarėme šiandien. Tai turi reikšmės, nes Norėčiau pakalbėti apie tas pamokas, kurios įgytos e, persikant e, seksualinius nusikaltimus konflikto metu Jugoslavijoje. Yra būtinybė naudoti geriausią praktiką persikant e, lytimi pagristus ir seksualinius nusikaltimus. Antra, reikia sėti ir tarptautinę atskait, baudžiamą atskaitinę ir postkonfliktinius teisingumo procesus. Aš sakau, čia apie, nekalbu apie susitaikymą. Taigi, kokie yra svarbiausi iššūkiai, kad pasiektume tokių geriausios praktikos persikėjimo atvejais? Pirmiausia, kyla svarbiausios penkios problemos. Kad tą nustatytume geriausią patirtį. Pirmiausia, kaip minėjo kolega, svarbiausia naudoti tyrimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Čia pamoka Jugoslavijos teismo yra tai, kad nors komisijos tyrimi, ty, ty, tyrusi nusikaltimus konflikto metu buvusioje Jugoslavijoje, jos e, e, e, buvo darbo prieptis ribota, vis tiek tai buvo svarbus padėtas pagrindas. Dabartinių tyrimų e, apribojimai, kurios vykdo tarpinė tyrimų komisija ir labiau riboti tyrimai nacionaliniuose jurisdikcijose, turėtų būti vertinami pagal jų poveikį persekiojimui, baudžiamam persekiojimui. Antrasis iššūkis galėtų būti apibūdintas kaip esminiai ir e, įrodymų klausimai. Pirmiausia, Yra esminių problemų pagal tarptautinę bendžiamąją teisę, kai kalbam apie socialinius nusikaltimus. Kaip minėjo kolega, tikėtina, kad bet koks e, teismas, vienkarinis teismas ar nacionaliniai teismai galėtų persekyti tokius nusikaltimus. Pavyzdžiui, normatyviniai spragos esmose teis, te, te, teisimuose. Visą tai yra iššūkiai, kurios reikės spręsti. Jeigu paimsime esminius nusikaltimus, jeigu, pavyzdžiui, genocidą e, e, laikysime vienu tokiu nusikaltimu, tuomet e, lytis nėra, tam tikra lytis nėra saugoma grupė. Ir toks persekiojimas turėtų būti skirtas dėl nusikaltimų prieš tam tikrą tautą. Jeigu kalbame apie nusikaltimus e, prieš žmoniją, ten yra lytinių nusikaltimų įtraukiami. Tačiau reikia žiūrėti, ar tam tikroje teisinėje sistemoje moteris pripažįstamos kaip atskira grupė Romos statute. Taip, tačiau nebūtinai yra kitose sistemose taip. Taip pat yra e, karinių nusikaltimų karo e, nuostatų pažeidimai. Tačiau gali kilti klausimų dėl tarptautinio tokio nusikaltimo pobūdžio, ar taip yra ar ne. Taip pat e, klausimų kyla dėl įrodymų normų. Taip pat gali būti ne, nesusipratimų dėl atsakomybės modulių. Ir galiausiai matome, kad e, įrodymų normas gali būti sudėtinga taikyti. Pavyzdžiui, ne, turi būti tam tikrai evidencialumo standartai, kad būtų galimas įrodyti, e, kad vyresnybė kalta dėl jų e, pavaldinių įvykdytų nusikaltimų ir panašiai, kaip yra daž nusikaltimų atvejais. Trečias iššūkis yra neteisėtumo e, nustatymas. Jugoslavijos teismas nustatė, kaip sunku kaip svarbu apibūdinti skirtingus e, seksualinio smurto būdus ir e, kaip susijęti tą smurtą su kitais e, smurtiniais nusikaltimais lytinių pagrindų. Taip pat buvo nustatyta, kaip svarbu tokius lytinius nusikaltimus e, nustatyti tam tikrame kontekste, platesnio nelegalumo kontekste. Be tokio požiūrio, be neteisėtumo modelių nustatymo sunku būtų e, tiksliai apibūdinti tuos nusikaltimus ir persekyti visas, visus tokius lytinius nusikaltimus ir daryti ryšį tarp tiesioginių nusikaltelių ir karinių organizacijos lyderių, kuriai priklauso tie nusikalteliai. Atsižvelgiant į tokį požiūrį, būtina pripažinti, kaip sakė kolega, kad yra ir kitų aukų grupių, ir kitų nusikaltelių grupuočių. Tai nėra argumentas prieš tokį persekėjimą ar bandymas pripažinti bendrijas, kuriams tai tai, kurios patiria poveikį. Tačiau reikia pripažinti, kad Mm, tarptautinė teisė turi e, siekti patraukti atsakomybę visas nusikaltėlius. Toliau ketvirtas iššūkis yra lyčių stereotipai ir mm, netinkamas e, supratimas tam tikrų dalykų. Kartais manoma, kad e, lytinis smurtas yra tarptautinis nusikaltimas, jeigu tai yra tam tikros strategijos ar politikos dalis kartais neteisingai manoma, kad išlikę e, e, išlikusios aukos e, nelinkusios duoti parodymus dėl ne, ne, išgėdos. Tačiau patirtis rodo, kad taip nebūtinai yra. Tokios idėjos atspindi tam tikrus socialinius, socialinės nuostatas, kad perskimas tarptautiniu mastu Mm, yra įmanomas. Tai ir galiausiai institucinės kliūtis. Tai yra kliūtis e, kylančios e, tyrimo ir teisinėms institucijams. Pavyzdžiui, nepakankama lytinė kompetencija, nepakankamos žinios apie persekojimą dėl lytinių nusikaltimų, e, trūkumas tam tikro įsipareigojimų, atsidavimo ar nesugebėjimas įgyvendinti politikos uh, visoje baudžiamo teisingumo sistemoje. Dar yra viena e, iššūkio grupė, tai yra e, dalykai susijęs su tarptautinė baudžiamąją atskaitomybę. Tarptautinė baudžiamoji atskaitomybė, atsakomybė bus e, tarptautinio teisingumo dalis tik tai tada, kai bus galima susijęti tą tarpinę atsakomybę su platesniais postkonfliktiniais procesais, kad būtų užbaigtas nebaudžiamumas. <clears throat> seksualinio nusikartimų persekėjimas Jugoslavijos atveju parodė būtinybę susijęti tarptautinės baudžiam, baudžiamasias iniciatyvas su nacionaliniai persekiojimu už lytinius nusikaltimus. Tarptautinis persekiojimas gali persekyti tam tikrą ribotą žmonių skaičių. Ne, neįmanoma e, persekyti visų tiesioginių ar tarpinių nusikaltėlių. <clears throat> Dėl tos priežasties tarptautinis e, Teisingumas <clears throat> turi dirbti kartu su nacionaliniu persekiojimu <clears throat> kažkokiu tai būdu. Taip pat yra būtinybė integruoti persekiojimą ir nacionalinius postkonfliktinius procesus. Jugoslavijos teismas daug metų buvo kritikuojamas dėl to, kad jis negalėjo dirbti kartu su regioniais mm, postkonfliktiniai procesais ir nacionaliniu persekėjimu. Ši situacija pasikeitė ir tas pokytis buvo labai svarbus prisidant prie postkonfliktinių procesų buvusioje Jugoslavijoje. Na ir galiausiai, jeigu norime pasakyti, kad persekiojame e, seksualinius nusikaltimus, turime įtraukti moterų ir lyčių politiką į postkonfliktinius procesus. Be to, e, sukursime tiesiog politiką, kuri bus vykdoma aukų vardu tarsi, bet iš tikrųjų to ne, nebus pasiekta. Be to, tarptautinis persikėjimas dažnai būna mažiau veiksmingas. Reikia ne, ne visada užtikrina teisingumą visoms grupėms. Tarnais persikėjimas turi įtraukti aktyviai raukas ir turi apimti platesnį procesą, platesnį kontekstą, kuriame tokie nuskal, kirtimai buvo vykdomi. Taip pat e, Jugoslavijos patirtis rodo, kad e, persikėjimas buvo gana žalingas ir aukoms. Todėl labai svarbus e, aspektas yra integruoti visas strategijos dėl baudžiamosios ir civilinės atsakomybės tam reikia tarpinius standartus e, inkorporuoti į nacionalinius jurisdikcijas ir nustatyti, nus, integruoti tuos nustatymo tyrimo mechanizmus. Ir reikia užtikrinti atitinkamų standartų galiojimą. Ir galiausiai reikia tam tikrų ryšio strategijų siejant e, persekvėjimą nacionalinių, tarpinių lygmenių, taikant reparacijas, ekonominius svertus, taikant psichologinę ir socialinę paramą aukoms. Taigi mums reikia dvigubos strategijos tokios tarpinės e, teisinės atsakomybės mes pra, prasme. Pirmiausia, reikia tinkamos tinkamos sistemos geriausiai praktikai atspindėti ir sukurti svarbiausius principus postkonfliktiniams procesams, kurie sėtų baudžiamą ir civilinę atsakomybę. Akivaizdu, kad ši užduotis labai sunki ir galiausiai aš norėčiau išdėstyti, kokie tai yra iššūkiai taikant tokią dvigubą strategiją. Bet kokia teisinė sistema turėtų turėti septynis elementus. Aš tiesiog pasakysiu, kurie yra svarbiausi iš jų. Svarbiausia - sukurti standartus, e, nusikaltimo elementus, atsakomybės modulius. Antras dalykas yra tikslus e, apkaltinimas. Reikia tuos visus nusikaltimus e, patalpinti platesnėme nelegalumo kontekste konfliktų atveju. Kitas aspektas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra e, vienodas e, galimybė pasiekti teisimą tiek vyrams, tiek moteriams aukoms ir liudininkams. Antra, šios strategijos aspektas yra postkonfliktiniai principai. Svarbiausia, prasmingas ir aktyvus moterų dalyvavimas, moterų ir lyčių politikos įtraukimas į postkonfliktinius procesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Tai yra ypač svarbu tam, kad tokia politika būtų sėkminga. Antras svarbus aspektas yra įvertinti spragas esamoje baudžiamojo ir civilinėje teisėje nacionalinių lygmenių. Tarptinė bendruomenė ir Europos bendruomenė čia turi suvardinti svarbų vaidmenį. Trečias aspektas yra nustatyti gyvendimo mechanizmus ir šalis, būtent kaip persekėjimas peržiūrimas, kaip įvertinama, ar jis veiksmingas, ar Jis apima visas būdinės e, aukas ir nusikaltelius. Na ir galiausiai numatyti reparacijas, psichosocialinę, pa, ekonominę paramą. Tai yra labai svarbu, kad visą tai paskleistų visuomenėje. Bet tokios dvigubos strategijos turime tik tiesiog tarptautinį persekėjimą, kuris dažnai turi mažai poveikių, mažą poveikį e, nusikaltelėms e, ir aukoms. Um, Dėkojame, ponė Campbell, už jūsų neprastai įdomų pasisakymą. Toliau pakviesiu profesorius Cedric Rangert iš Utrechto universiteto pasisakyti atskaitomybės e, klausimų, kai nusikaltimus padaro ne valstybinės e, kažkokios organizacijos. Dėkoju, ačiū Jums už kvietimą ir kaip ponas Damtin pasakė apie atskaitomybę prieš e, tarptautinius tribunolus Ir aš pakalbėsiu dabar daugiau apie netarptautinį tribunolo atskaitomybę ir nacionalinius teismus, bet apie tam tikrą alternatyvą. Kaip galima tokius nusikaltimus pers, persekioti nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui, ES valstybėse narėse? Nes taip turėtų būti jums ypač įdomu. Tada pakalbėsiu apie kompensacijų klausimus kaip galima kreiptis į nacionalinius teismus ir reikalauti materialinės kompensacijos ES, taip pat kalbėsiu apie administracinės priemonės, kurias galima būtų taikyti IS rėmėjams ir jeigu liks laiko pasisakysiu apie valstybės atsakomybę, nes valstybė taip pat gali būti patraukta atsakomybė už nusikaltimus, kurie įvykdyti jos teritorijoje. Taigi pradėsiu nuo pirmo punkto. Pirmiausia, klausimas, ar tos karinės grupuotės yra saistomos tarptautinės teisės ar ne. Tai yra labai svarbus klausimas. Taigi, ar ginkluotos grupuotės, ar joms taikoma karinė teisė, taip, karo teisė joms taikoma pagal trečiąjį gerai žinomos Dženevos konvencijos straipsnį. Karo nusikaltimai, ta teisė gali būti taikoma ir valstybės, ir nevalstybės grupuotėms kariaujančioms šalims. Raudonas kryžius tą dar priminė 2005 metais savo išvadose. Ir valstybės ir nevalstybinės grupuotės turėtų laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, ne tik, taigi ne tik valstybinės karinės grupuotės, bet ir nevalstybinės grupuotės privalo laikyti teisų ir e, tarptautinės humanitarinės teisės. Taigi, bet kuriuo atveju seksualiniai nusikaltimai yra tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai. Tačiau problema yra tai, kad tokios grupės kaip ISIS niekada pačios neįsipareigojo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir nepasirašė Ženevos konvencijos, nes jos nėra valstybės dalis, o tokią konvenciją gali pasirašyti tik valstybė. Taigi jos negali laikytis nustat, tokių nustatytų normų, jos priešingai laikosi e, seksualinės prievartos kaip karinio metodo ir tai yra parašyta jų taisyklėse. Taigi, kaip galima būtų priversti tokias grupuotės laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Yra tam tikra nevyriausybinė organizacija Ženyva Kol vadinama, kuri yra pasirašiusi, e, kuri yra parengusi tokius e, aktus, įsipareigojimo aktus, kai kur, ir kai kuriuos iš jų yra pasirašę jau tam tikros e, karinės grupuotės. Pavyzdžiui, vienas iš tų e, aktų, įsipareigojimo aktų, Deeds of Commitment, yra susijęs ir su e, pagarba moterų ir mergaičių teisėms sakysime, kurdų savigynos organizacijos yra pasirašusios tokius įsipareigojimus ir jos turi specialius moterų dalinius. Bet ISIS tai negalioja. Ji dar nėra pasirašusi tokios, to, tokio dokumento. Taigi dabar būtų labai nema, svarbi užduotis įtikinti juos laikytis tarptautinių humanitarinių principų nes tie principai egzistuoja ne tik, kaip tarptautinė, ne tik tarptautinės teisės pavydalu, bet ir kaip moraliniai principai, kurių jie turėtų laikytis pagal savo tikėjimą. Ta rodo Talibano patirtis, kurie yra įsipareigoję laikytis islamo teisės e, moterų atžvilgiu. Taigi, tam tikrų galimybių yra. Bet yra ir pavojų, teisinių pavojų. Uh, E, ieškant kompromiso ar ieškant prieimo prie tokių karinių grupuočių. Sakysim, nevyriausybinės organizacijos ne, kartais negali kalbėti su tokiamis ginkluotomis grupuotėmis, jeigu tos organizacijos, net nevyriausybinės organizacijos yra finansuojamos, sakykime, Amerikos valstybių ar kad ir Europos Sąjungų. Taigi čia reikėtų suderinti veiksmus su valstybė, kuri finansuoja tą organizaciją. Na, o dabar pakalbėkime apie galimybę patraukti baudžiamojo atsakomybę tokias grupuotės kitose šalyse, nacionaliniuose teismuose. Kai to negalima padaryti toje valstybėje, kur nusikaltimas buvo padarytas, galima kreiptis į tarptautinį teismą, bet nepamirškime, kad kiekviena valstybė turi savo baudžiamosius teismus, Ir kiekviena nacionalinė, kiekviena Europos valstybė turi tokius. Sirijoje irgi yra atitinkami centrai, nežinau, ar mes turime čia nors vieną atstovą, Sirijos teisingumo ir atskaitomybės centras. Ir galbūt toks centras galėtų įsteigti teismą atitinkamą ir tai būtų, aišku, pati patikimiausia priemonė persekioti tokius nusikal, nusikaltimus. Uh, bet tai dar labai ilgai užtruks, o nacionaliniai teismai egzistuoja mūsų valstybėse narėse jau dabar. Ir kartais jie gali teisti ir trečiųjų šalių asmenys, kai yra pažeidžiami taip vadinami universalios jurisdikcijos principai. Be to žinia, kad kai daug valstybių narių piliečių kovoja IS pusėje Sirijoje ir jie taip pat gali būti persekiojami pagal nacionalinę teisę. Netgi yra tokių pavyzdžių, Utrechte mes esame ištyrę ne vieną tokį atvejį, kaip galima nuteisti už tai, kad dalyvavo teroristinėme kare, už nužudimus įvykdytus teroristinio karo metu, bet seksualinės prievartos teisenos kol kas dar nėra. Taigi teismai gali naudotis universaliaja jurisdikcija ir tada nėra, nereikia tos teritorinės sąsajos su ta valstybė, kurioje nusikaltimas buvo padarytas. Ir niekas tikrai neneiks, kad seksualinė prievarta patenka į universalios jurisdikcijos apibriešti. Kai kurių valstybių narių teismai reikalauja, kad e, nusikaltėlis būtų to, tos valstybės teritorijoje Ir jeigu taip nėra, jis negali būti teisiamas. Bet kai kurie nusikaltėliai yra pabėgę iš Sirijos ir pabėgę į Europą, todėl jie gali būti sulaikyti, jie, nes jie yra netgi galbūt paprašę pabėgėlio statusio Europoje. Galbūt kai kurie, kai kurie yra nematomi, bet kai kurie paprašė prieglopščio ir valstybės narės, valstybės, jų institucijos galėtų juos aptikti ir galėtų nesuteikti joms prieglopšio pagal pabėgėlių konvencijos pirmąjį F straipsnį, jeigu jie yra padarę nusikaltimų. Ir galėtų juos persekioti. Pavyzdžiui, Vokietijoje 2015 metais imigracijos tarnybos pateikė maždaug 2000 įvairių bylų teismams m, mm, už nusikaltimus ir, ir žmonės buvo persekiojami už nusikaltimus padarytus Irane ir Sirijoje. Bet vėlgi tuose bylose nebuvo svarstomi seksualiniai nusikaltimai lygi šiol. Bet kuriuo atveju parlamentas galėtų paraginti atitinkamas institucijas glaudžiau bendradarbiauti ir persekioti seksualinius nusikaltimus griežčiau. Kita problema yra įrodymų rinkimas. Prokurorai negali važiuoti į Siriją, rinkti įrodymų, gal jiems neleidžiama, ar apskritai ne, vis, ne visus regionus galima patekti. Taigi daug kas priklauso nuo liudytojų, nuo nevyriausybinių organizacijų. Galima patikrinti prieglopšio prašymo procedūrą, mobiliųjų telefonų pokalbius tikrinti ir Vokietijoje yra pateikta, yra netgi paremti specialūs reklaminiai bukletai, kurie ragina aukas bei, bei nusikaltimų liudytojus pateikti visą įmanomą informaciją. Taip pat ir pačiuose regionuose turėtų būti skleidžiama tokia informacija. Jungtinės tautos kaip tik neseniai pasirašė su Arabų lyga atitinkamą teisės uh, tokį, tokį ketinimų protokolą, kaip būtų galima labiau geriau informuoti apie e, teritorijose atliekamus seksualinius nusikaltimus. Galbūt kolegė galės ką nors pridurti dar apie tai. Na, toliau kalbam apie kompensacijų reikalavimus nacionaliniuose teismuose. Čia jau kalbam ne apie e, baudžiamą į persekiojimą, bet kalbam apie materialinę kompensaciją, kurią galėtų gauti auka už patirtą žalą. Tarptautiniuose teismuose yra tokia galimybė, bet aš kalbu apie tokias galimybės, kurios yra nacionaliniuose teismuose. Siekti materialinės naudos, materialinios kompensacijos yra e, įmanoma, netgi tuo atveju, jeigu baudžiamasis persekiojimas yra įstrigęs, tada galima kreiptis į civilinį teismą. Ir čia tai yra problema, kad e, paprastai tie atvejai nėra susiję su Europa, ne jos teritorijoje ir tada neaišku, ar galima taikyti universalią jurisdikciją. Bet čia yra kitas principas, vadinamas teismo iš būtinybės principas, form of necessity vadinamas. Tai tada galima pritaikyti principą, kad užtenka, jog auka būtų toje šalyje, kurioje yra teismas. Niderlanduose jau buvo toks atvejis, Alhušuš, e, kai viena Gaddafio režimo auka e, gavo tūkstančio eurų pripažintą reikalavimą, teismo pripažintą reikalavimą, atsiprašau, milijono eurų pripažintą teismo reikalavimą. Aišku, jis nebuvo įgyvendintas, bet e, teisė gauti kompensaciją jai buvo pripažinta teismo. Ir dažniausiai tokie atvejai neatneša tiesioginės materialinės naudos, bet yra tik tai signalai, moraliniai signalai, kad seksualinė prievarta neliks nenubausta. Junktinėse Amerikos valstijose taip pat buvo svarstomas Kadič versus Karadžič atvejis, e, kai buvo priteista 750 milijonų dolerių aukoms Seksualinių nusikaltimų aukoms, na žinoma, vėlgi tie pinigai joms neteko, jo aukoms netiteko, bet moralinė kompensacija vis dėlto yra. Administracinės sankcijos yra kitas klausimas. Šitą galimybę mes turime nuo 99 metų. Pavyzdžiui, buvo taikomos tokios sankcijos Alkados, Kaidos atstovams, neleidžiama jiems įvažiuoti į ES, atitimami jų dokumentai. Uh, ir išaldomos mm, jų lėšos turimos ES teritorijoje. Taigi šituo galima būtų pasinaudoti ir, Euro, ir IS rėmėjų atžvilgių. 2015 m. Junktinių tautų rezoliucija tą jau e, taip pat patvirtina. ES yra prieimus atitinkamą reglamentą, kuriame atkreipiamas dėmesys taip pat ir į seksualinę prievartą, prievartavimus, prievartinės santokos, vergovė, seksualinė vergovė ir panašus dalykai ten yra minimi. Taigi, ten yra suminėti visi asmenys, kurie yra, atlieka, atliko seksualinius nusikaltimus, bet nėra tiesiog įvardymi kaip teroristai. Šitoks reglamentas netgi ragintų jungtinės tautas pakeisti apibriežtį. Taip pat turime nepamiršti, E, ir valstybės atsakomybė. Na, ISIS nėra valstybė kaip po tokia, e, bet kitais atvejais galima įrodyti, kad kai kurios valstybės remia ISIS ir jos praktikas ir tada būtų galima patraukti jas e, atsakomybėm. Valstybės, kurios tiesiog remia ISIS, galėtų būti patrauktos atsakomybėm atsakomybė. Pavyzdžiui, Sirija ar Irakas galėtų būti patraukiami atsakomybė už tai, kad nepadarė pakankamai apsaugodamos moteris nuo seksualinės prievartos. Nepasinaudojo savo galimybėmis, kurias turi kaip valstybė. Bet, na, ne visuomet tai galima padaryti, bet e, kaip tai susijęti su nacionaliniais teismais. Sakykime, dabar Junktinėse Amerikos valstijose yra svarstomas atvejis prieš Siriją už tai, kad buvo nužudytas Junktinių Amerikos valstijų žurnalistas Sirijoje. Ir tai, tai padarė e, ISIS, tačiau teisama yra valstybė, nes ne, neužkirto tam kelio. Na, nežinau, ar Europoje galima taikyti tokias taisyklės, bet. Mm, Junktinėse Amerikos valstijose tai e, galioja. Na ir paskutinis dalykas - rekomendacijos. Tarptautinė jurisdikcija turi būti stiprinama. Taip pat turėtų bendradarbiauti nacionaliniai ir tarptautiniai teismai. Ir reikėtų tikslesnių, tikslingesnių sankcijų už seksualinius nusikaltimus. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, jums už nepaprastai įdomų jūsų pristatymą ir jeigu leisite, ir leis mano mm, kartu pirmininkaujantis kolega, aš pasisakysiu prieš suteikdamas jums e, žodį. Norėčiau paprašyti jesidų mažumos atstovų, galbūt kas nors norėtų trumpai pasisakyti šiame posėdyje, pasakyti ką nors Europos parlamento nariams. Prašau. Well, eh, very well. I was also, although... Taip. Aš tikėjausi, kad pasisakys moteris, bet e, gerai, jeigu turite kažkokį, kažkokią mintį, prašom ją išsakyti. Dėkoju, pirmininkė. Jasidų delegacijos vardu aš norėčiau Jums labai padėkoti už galimybę dalyvauti čia. Aš esu Mjuzadinai ir e, dirbu e, tų jesidų vardan, kurie yra aisis nelaisvėje, moteris ir vaikai daugiausia. Vakar atvykau, nes mane pakvietė ponas Vaidinholce. Mūsų delegacija sudaro 60 maždaug narių, mes atvykome iš Irako, iš, kaip taip pat ir Europoje yra jesidų ir tarp, tarp mūsų yra šeši, šešios aukos E, buv, kurios buvo patekę į ISIS ne, nelaisvę. Viena iš jų sėdi dabar šalia manęs, Lamija Tahau. Ji 20 mėnesių praleido ISIS e, naguose, jos tėvai buvo nužudyti, visi jos e, taip buvo patekę esisnė laisvė į skirtingas stovyklas ir kai, kurie, kai kuriems buvo tikrai atliekami tam tikri, na, kaip čia pasakyti, smegenų praplovimai. Ir, ir ji neteko dėl to, kad jie teko pereiti minų lauką, neteko kairiosios akies ir, ir įvairiai nukentėjo nuo ISIS. Jesidų moterų ir vaikų likimas tikrai yra labai širpus. Aš noriu padėkoti Jums, profesoriu, už tai, kad jūs, pasaka, jūs pasakėte dėl valstybės atsakomybės, dėl to, kad ir Irakas, ir Sirija atsako už tai. Ir labai daug vaikų ir moterų vis dar yra ISIS e, nelaisvėje. Kartais yra prievartaujami ir visai kaip kankinami. Ir jeigu mes norime nubausti tuos žmonės, tai neturime jokių šansų tą padaryti tose šalyse. Aš esu fizikas, nesu teisininkas, bet e, man atrodo, kad e, nubausti galima tiesiogiai tik už išprievartavimą ir tik šešiais mėnesiais e, laisvės atėmimo. O jeigu vyras pasakys, kad jis tą moterį vedė, tai šitos bausmės jiem netgi neteks e, atlikti apskritai. Tai yra islamas ir yra Irako teisė. Ir mes e, kol kas dar nesame sulaukę jokios reakcijos iš tarptautinio karinio tribunolo, e, kuri leistų mums kažkaip tai tikėtis atskaitomybės už šiuos nusikaltimus. Manęs nuolat klausia, ar kas nors, kada nors nubaustos žmonės ar kas nors, kada nors pamatys juos teisme. Bet aš nežinau, aš norėčiau paprašyti įsteigti specialus tokį teismą, kuris teistų nusikaltėlius atlikusius seksualinius nusikaltimus prieš moteris ir vaikus. Daug moterų pagimdė netgi vaikus iš tokių prievartavimo santykių. Ir mes mūsų bendruomenė jau 5000 metų taikiai gyveno tose teritorijose. O dabar e, štai kolega vienas iš delegacijos išgyveno kočio žudynės ir gali pasakyti, kad visi 400 jo kaimo gyventojų vyrų buvo nužudyti, jam tik pavyko pasprūkti jis neteko visų savo šeimos narių tose žudynėse. Taigi, aš noriu paklausti, ar, jūs, ar negi galima laukti, kol Irakas prisijungs prie tų konvencijų ir pradės kažką daryti pats, tikrai tai nieko iš to nebus. Irakas pats nesijims iniciatyvos. Reikia atskiro teismo, visiems e, ISIS nusikaltimams teisti. Negalime to tikėtis iš Irako. Jau paskui pernai 3000 moterų pateko į ISIS nelaisvę vos keli kilometrai nuo sienos e, tarp ISIS ir kitų e, kariaujančių grupuočių, bet niekas nesiemė jų išgelbėti. Ir tos moterys dabar ir, ir yra kažkur musulė, kažkur kitur. Uh, ir jos yra laikomos vergyjoje, yra kaip ISIS narių nuosavybė. Ir kai yra išlaisvinama kažkokia tai vietovė, tai jos tiesiog yra patraukiamos toliau į ISIS teritorijos gilumą ir, ir niekaip ne, neįmanoma jų išvaduoti. Gal vos viena kita moteris pateko į laisvę per, pastaruos, per pastarąjį metą. Taigi situacija tragiška. Ačiū. Uh, Dėkoju. Tikiuosi, kad šis klausimas suteiks jum vilties, kad mes bandome rasti teisinių kelių, kad tie nusikaltimai neliktų nenubausti. Bet aišku, mes čia kalbam teisiniais terminais. Dabar žodis poniai Hautala. Dėkui pirmininkė. Tikrai men trūksta žodžių išreikšti tiem jausmam, kuriuos jaučiame dėl jūsų kančių Nadė Muraf dabar yra mm, trumpajame sąraše e, gauti Sakarovo premijai yra jezidi, jez, jezidi draugų grupė steigiama, tai yra kažkokių ir palankių poslinkių. Norėčiau paklausti, kadangi Europos parlamentas gali pareikalauti, kad ES imtųsi veiksmų šioje srityje, tai ko svarbiausia reiktų daryti Europos, ką svarbiausia reiktų daryti Europos parlamentui, ką jis turėtų prašyti, kad Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba darytų pagal tarptautinę teisę, kad baigtųsi tas mm, neteisiamumas ir žmonių kančios. Buvo kalbama apie universalę jurisdikciją, bet tai, kad yra teritoriniai kalėjimai. Mes turime Eurojusto tinklą, kuris skirtas tarp valstybinių nusikaltimų tyrimui ir persekiojimam. Ar Eurojustą turėtume čia paskatinti, ar ką dar galime padaryti? 120 Europos parlamento narių kreipėsi į Frederiką Magarinį, vyriausiai galiotinę, užsienio politikos klausimais, kad tie nusikaltimai prieš jezidį gyventojus, ypač moteris ir mergaitės, būtų traktuojami kaip genocidas. Mm, kai kurios ES valstybės narės, trečiosios šalės ir e, jungtinių tautų e, padaliniai tą yra padarę, jinai neatsakė į tą mūsų laišką, kuris buvo išsiųstas balandį, dabar mes išsiuntėme jai priminimą, turime kažką daryti ES mastu, kad vykdytume savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę. Mano kolega bendrapirmininkis irgi nori pateikti uh, klausimų. Uh, Dėkui, pirmininkė. Taip, norėčiau keletą klausimų pateikti. Bet pirmiausia, noriu išreikšti savo solidarumą ir pritarti tam, ką sakė prieš mane kalbėjusi kolegė. Noriu išreikšti savo solidarumą ir užuojautą persiekiojimų aukoms tiem, kas yra nukentėję nuo genocido. Klausimas susijęs su tarptautiniu baudžiamųjų teismų galimybę ir teisėtumu e, tokius nusikaltimus nagrinėti ir bausti. Jau praėjo 20 metų po Jugoslavijoje padarytų nusikaltimų, 10 metų ir 10 metų po Miloševičiaus bylos. Norėčiau paklausti, kaip jūsų nuomonė apibūdintumėt dabar didėjantį radikalizmą. judėjimų, tų nusikalstamų judėjimų lyderiai ir jų atsakomybė. Buvo sakoma, kad labai sunku juos patraukti baudžiamosios atsakomybėn. Ką gali tarptautinė bendruomenė su tomis turimomis priemonėmis padaryti. Kas atsakingas už tų radikalių grupuočių apginklavimą ir finansavimą? Talibanas kuris gan seniai atsirado. Čia irgi minėtinas. Radikalizavimo problema yra, nenorėjau pasakyti, kad radikalizavimo problema yra susijusi su tais migrantais, kurie atvyksta Europos Sąjunga. Tiesiog kriminaliniai, mm, kriminalinės organizacijos gali pasinaudoti tą migrantų situaciją. nenorėčiau tokių daryti pastabų dėl, dėl to, kad tarp migrantų gali būti potencialių nusikaltelių, nes kol neturime konkrečių įrodymų apie tai, negalime kalbėti. Tai tiek norėjau pasakyti. Pone Delvo. Dėkui, ponė pirmininkė. Sunku rasti žodžių, išgirdus tuos skaudžius liūdėjimus. Ir čia, kažin ar paguodos žodžiai gali padėti. Mes turime viską daryti, kad užbėgtume už akių tokiems nusikaltimams, nes mm, baudžiamosios priemonės, baudžiamasis persekiojimas mm, labai dažnai labai pavėluotai būna, bet aišku, neturime nuleisti rankų, turime rasti galimybių nubausti tokius nusikaltelius ir užtikrinti teisingumą tokių nusikaltimo aukoms. Taip, tarptautinės procedūros užtrunka ilgai, turime galbūt naudotis tais keliais, kurie čia buvo pasiūlyti, kad tarptautiniu mastu užtikrintume tą teisingumą. Profesorius Ringert pateikė pavyzdžių apie teisingumo e, įstaigų bendradarbiavimą, buvo paminėtos e, Niderlandai ir Vokietija. Tos valstybės, noriu paklausti, ar toks bendradarbiavimas yra ir kitose valstybėse narėse ir kuo konkrečiai jis pasireiškia, ar uh, baudžiama už nusikaltimus, e, kurie tose valstybėse yra įvykdyti ar ir kitose. Pirmininkas, dėkui. Dabar norėčiau kreiptis į mūsų garbius prelegentus, kad trumpai atsakytų į klausimus, nes baigėsi mums skirtas laikas. Galbūt ir pradėsiu tada nuo paskutinio klausimo dėl migracijos tarnybų ir prokuratūrų bendradarbiavimo Vokietijoje ir Niderlanduose minėjau tokią gerąją praktiką. Manau, kad toks bendradarbiavimas yra ir kitose valstybėse narėse. Čia remiamasi pirmų F straipsnių, kai asmuo negauna pabėgėlio statuso, jei nustatoma, kad anksčiau jis yra dalyvavęs nusikaltimuose. Bet tuo viskas ir pasibaigia, tik nesuteikiama, nesuteikiamas prieglopstis, bet reikia, kad toliau nustačius tokius dalykus būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas, bet tada yra aišku įrodymų klausimas. Mm, pirmininkė noriu pasakyti, kad gali būti tų seksualinių nusikaltelių, kurie slepiasi tarp migrantų ir tada kyla klausimas, kaip juos atrasti ir mm, nustatyti. Ką ES turėtų daryti, aš manau, kad tą jau minėjau, tą matėme paskutinėje skaidrėje. Valstybės narės turi be, stiprinti bendradarbiavimą, ir taip pat stiprinti bendradarbiavimą tarp migracijos įstaigų ir prokuratūros, padėti nevyriausybinėm organizacijom, nes a, tyrimai, baudžiamieji tyrimai dažniausia m, mm, irgi dažnai priklauso nuo tų nevyriausybinio organizacijų pateiktos medžiagos. Nėra dar to a, atitinkamo tarptautinio tribunolo. Mm, ir negreitai bus, bus tik tai, kai baigsis visi šie konfliktai. Taigi turime kažką daryti. Sankcijų, baudžiamųjų priemonių klausimas. Turime taikyti sankcijas prieš tuos, kurie remia terorizmą. Ne tik finansiškai remia ir apskritai remia dažnai tas terorizmo remimas reiškia ir seksualinius nusikaltimus. Aš noriu pasakyti, noriu pasakyti, kad nei, vienas, nei viena iš problemų um, nereiškia, kad neturim nieko daryti ir neturim vykdyti baudžiamojo persekiojimo ta universali jurisdikcija. Nesėkmingai tokios, tokie baudžiamieji persekiojimai vyksta valstybėse narėse, e, pavyzdžiui, Vokietijoje, pagal nacionalinę jurisdikciją dėl seksualinių nusikaltimų Kongė. Ir tos bylos labai sudėtingos, nes trūksta mm, tinkamos tyriamosios kompetencijos, prokurorų kompetencijos, patirties. Aš nenoriu pasakyti, kad neturime vykdyti tokio baudžiamojo persiekėjimo, bet jis ne visuomet būna veiksmingas. Dar vienas dalykas. Noriu pasakyti, kad tarptautinis karinis tribunolas buvo uh, įsteigtas vykstant konfliktui. Ir jei ES nori tokį atitinkamą tribunolą įsteigti, tai pats laikas tą padaryti ir tą galima padaryti dabar, bendradarbiaujant su tarptautinė bendruomenė. Aš manau, kad tie seksualiniai nusikaltimai, kurie yra tarptautiniai nusikaltimai, nėra tik tai teroristiniai nusikaltimai. Negalime jų tik taip apibriežti pagal tarptautinę baudžiamąją teisę. Tokių nusikaltimų esmė susijusi ne tik su radikalizmu ir terorizmu, bet ir su e, žmonių teisių apsauga karinių konfliktų metu ir būtent tuo teisiniu pagrindu galėtume tokius nusikaltimus apibriežti. Taip, iš tiesų tas aukų skausmas reikalauja mūsų imtis žingsnių, tarptautinės procedūros nėra veiksmingos, jos turi būti pagerintos, sustiprintos, turime remtis turimą praktiką Ruandos tribunolų ar būsios Jugoslavijos tribunolų. Tos procedūros tiek nacionalinių, tiek tarptautinių mastų užtrunka labai ilgai, taigi reikia stiprinti tas procedūras, ES valstybės narės turi mobilizuotis, kad užtikrintų jų didesnę spartą ir veiksmingumą, nes kartais tokie tyrimai trunka trejus ar ketverius metus, tai tikrai yra neleistina, kalbant apie tokių nusikaltimų apibrėžimo sudėtingumą. Mes e, tikimės iš tarptautinio teisingumo, kad jisai užtikrins ir nacionalinį susitaikymą. E, Bet svarbiausia tarptautiniam teisingumui yra būtent tą teisingumą užtikrinti, o taikymasis čia jau yra nacionalinės dalykas. Taigi teisingumo užtikrinimo paskaito, pa, pastangos yra esminės. Ir aš, kai Jugoslavijos tribunolė dirbau, niekas nesitikėjo, kad vieną dieną jiem bus įvykdytas teisingumas, jiem bus taikomos uh, taikomas baudžiamasis persekiojimas. Bet taip, dabar jie yra mm, padoti į teismą ir vyksta e, teisingumas. Libane, e, e, jei pilietinio karo kurstytojai ir dalyviai nebus nubausti, tai visuomenė netolė, negalės toliau judėti į priekį bet iš tiesų reikia daugiau, daugiau pastangų ir daugiau efektyvumo. Uh, Labai ačiū Jums už atsakymus <clears throat> ir už dalyvavimą, gerbami svečiai. Manau, kad diskusija buvo labai mums visiems naudinga. Taip pat noriu padėkoti jezidų delegacijai už tai, kad atvyko į mūsų renginį. Tikiuosi, kad iš šalės išeisite bent jau e, jausdami, kad ES atstovauja jūs ir bando nubausti nusikaltelius, bandys nubausti nusikaltelius už tuos nusikaltimus, dėl kurių jūs nukentėjote. Ačiū.